Mėly kolegos, kitas darbo atvarkės punktas yra rekomendacija antrajam svarstymui. E, ponios Federik pranešimas dėl valstybių narių galimybės riboti ar drausti GMO auginimą. Žodis e, poniai Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes beveik pusvalandžių vėluojame.